Turiu trumpą pranešimą, kurį norėčiau Jums pateikti. Meine Damen und Herren, in diesen Minuten. Ponios ir ponai, šiuo metu aštrėja situacija Alžyre, ji dramatiškai aštrėja. Alžyro armija Ain Aminas, tai yra ginkluota e, teroristų grupė, ją ja, apsupo, e, Alžyro armija apsupo šią teroristų grupę. Teroristų grupė yra labai apsiginklavusi. E, žuvo vienas jungtinis Junktinės karalystės pilietis ir aš Europos parlamento vardu norėčiau išreikšti užuojautą žuvusio asmens šeimai, o taip pat ir Junktinės karalystės vyriausybei. Teroristų grupė yra įkaitais paėmusi ir daugiau asmenų ir aš norėčiau išreikšti mūsų solidarumą tuo asmenų atžvilgiu. Mes tikimės, kad Alžyro vyriausybė darys viską, kad būtų išlaisvinti įkaitai. Kiti įvykiai Alžyro teritorijoje irgi rodo, kokie, kokia yra įtempta situacija. Džihadistų keliama grėsmė yra didžiulė. Kyla grėsmė ne tik šiam regionui, bet ir visa, visai Europos Sąjungai. Kyla grėsmė, kad kyla grėsmė tai, kai visam viduržėmio jūros regionui Europos parlamento vardu aš tikiuosi, kad bus rasta taiki išeitis ir kad nebus pralietas kraujas. Ponės ir ponai, dėl 70a